So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, mėly kolegos, tęskime AFET komiteto posėdį. Kviečiu visus susėsti. Iškart einame prie aštunto darbo tvarkės klausimų ir pradėsime nuo balsavimų. Pirmiausia, balsuosime dėl rekomendacijos vyriausiai galiotiniai ir tarybai su komisijos, praš, e, su komisijos pritarimu sukurti Europos taikos priemonę. Pranešėja ponia Vautmans, ji kalbėti nenori, tai galime iškart pereiti prie balsavimo. Ir pradėsime nuo 65 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. Šiam šeštas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Atmesta, sako pirmininkas. Priešingų atveju būtumėme įsirašę istoriją. 67 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 atsiimtas, pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 74 Šafhauserio, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 73 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 75 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 76 kas už, prieš, susilaikę. Tikriname 76. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Man atrodo, kad su pono Šaphauserio pakeitimais susitvarkysime pavieniui, tai bus geriau. 77 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 78 kas už, kas prieš susilaikę. 78 tikrinam, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau periname prie 81 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 82 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 83 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 84 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 85 kas už, prieš susilaikė. Tikriname 85. -tai. Vienu socialdemokratu balsuoja per daug. Atmesta. 30 prieš 29 už. 86 už, prieš susilaikė atmesta. 87 už, prieš susilaikę patvirtinta. 88 už, prieš susilaikę atmesta. 89 už, prieš susilaikę. Tikriname 89 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas patvirtinta. 90 už, prieš, susilaikę. Tikriname 90 taip pat, prašau. 90. -asis. Baigiam balsuot. Atmesta. Net to balsų nebūtų pakakę. 91. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 94. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 96. už, prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 99 kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikriname 99, prašau. Balsavimą baigiam. Patvirtinta. Šimtasis kas už, kas prieš, susilaikę. Matau, kad patvirtinta. Šimtas pirmasis kas už, prieš, susilaikę Tikriname 101, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Atmesta. 102. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 102. bus panaš api, apylygis rezultatas. Balsavimas baigiamas, aiškiai atmesta. 103 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 104 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 105 atsimta, 106 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 107 kas už, kas prieš, susilaikė irgi atmesta. 108 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 109 kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname 109 pakeitimas. Mezerič. Saimas baigiamas, patvirtinta. 110 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 111 atkrenta. 112 taip pat. 113 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 114 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname. 114 pakeitimas, prašau. Patvirtinta. 115 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 116 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 117 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 118 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 119 kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname 119 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 120 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. 120 prašau balsuoti. Pasavimas baigiamas. Patvirtinta. Liberalai turi aiškiau kelti rankas, nes jūs svarbus rodiklis esate. 121. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 122. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 123. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dėl 124 nebalsuojame. 125. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 126. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta Atmesta. Tikriname 126. Danžano, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 127. Kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname 127. Pieterlis, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 128 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 129 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 129, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 130 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 131 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 122 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 123 kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname 133, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 134 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Konstatuojamosios dalys 8 už, prieš, susilaikė priimta. 9 už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 15, kas už, kas prieš susilaikė primta. 16, kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname 16. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 17 už, prieš susilaikę priimta, 18 už, prieš susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime. Prašau, 18 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 20 už, prieš, susilaikę, atmesta. 21 už, prieš, susilaikę, priimta. 22 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 23. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 32. kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 31. Benefei, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 34, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš, susilaikę. Tikriname 36, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 38, nors man atrodo jis buvo atmestas. 38. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 39. Kas už, prieš, susilaikę. Tikriname 39. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 40 už, prieš, susilaikę. Tikriname. 40 pakeitimas Valero ir kitų. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Neatmesta, nes Čarlzas balsavo prieš. Ar, ar atneš jums balsavimo kortelę? Atmesta. Nes 30 už 30 prieš balsavo bet Čalzas Tenokas balsavo prieš. Ar tavo kortelė Londone? Strasbūrė. Keturiasdešimt antrasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 43. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 45. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname pirmąją dalį. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 46 buvo patvirtintas ar ne. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 49, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas patvirtinta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 53. Prašau. Balsavimas baigiamas atmesta. 54 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 55 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 56 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 57 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas numeris 1. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 58 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 61 už, prieš susilaikę atmesta. 62 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 63 kas už, kas prieš susilaikę. Tiek daug franculikos pakeitimų. Na, patikrinkime. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 64 kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. Gerai, tikriname 64. Balsavimas baigiamas. dabar nurodomosios dalys. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikę atmesta. Antras už, prieš susilaikę patvirtinta. Trečias atkrenta. Ketvirtas už, prieš susilaikę. Tikriname. Prašau balsuot. Ketvirta nurodomoji dalis. Balsavimas baigiamas patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau, šeštas ir septintas. Dvylita konstatuojama dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar perėsime prie galtinio balsavimo dėl viso pranešimo. Su visais pakeitimais ir pataisimais prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 52 už, 7 prieš. Pone Liuzing. Savo frakcijos vardu mes parengėme mažumos pranešimą ir jau esame jį nusintę sekretoriatui. Dėkuoju. Dėkuoju už informaciją. Ar būtų dar pastabų? Panašu, kad ne. Tada periname prie devinto darbo tvarkės klausimo. Rekomendacija tarybai komisija ir komisijos pirmininko pavaduota iš Sąjungos ir jas įgaliotinėje užsienio reikalams saugumo politikai dėl naujo jas ir Uzbekistano visapusiško susitarimo. Taip suprantu, kad galime iš karto perėti prie balsavimo. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 43 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 43 pakeitimo. Balsuoti baigėme atmestą. 50 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta taip pat. 8 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Toliau 86 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 87 pakeitimas už prieš susilaiko priimta susilaiko Geriau pasitikrinkime dėl 87 elektroniškai, panašaus pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta. 8, 13 e, kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 89 už, prieš susilaiko atmesta, 90 už, prieš susilaiko priimta. 94-95 už, prieš susilaiko priimta, 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 99 už, prieš susilaiko atmesta, 100 už, prieš susilaiko atmesta, 101 kas už, prieš susilaiko priimta, atmesta, 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, 117 už, prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 17 už, prieš susilaiko priimta, 128 už, prieš susilaiko priimta, 18 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 134 už, prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai dėl 134, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 142 už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Penktas už, prieš susilaiko priimta. Nurodomosios dalis pirmas už, prieš susilaiko priimta. Du už, prieš susilaiko Pasitikrinkime elektroniškai dėl antro pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečias už prieš susilaiko. Priimta. Ir elektroninis balsavimas dėl rekomendacijos projekto su priimtais pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame priimta 60 už 2 prieš. Sveikiname pranešėją. Dešimtas darbo tvarkės klausimas - rekomendacija tarybai komisijai ir sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio reikalams saugumo politika komisijos pirmininko paduotojai dėl ES Šveicarijos konfederacijos sutarimo dėl institucinės struktūros. Ir čia mūsų pranešėjas kolega uh, Franzulika, ar norite pasisakyti? Ne. Tai tuomet galime pereiti iš karto prie balsavimo. Uh, Pradėsime nuo pirmo kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras už, prieš susilaiko priimta. Imko para vienas. Už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Inta antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau imko para 2, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Inta 4 už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Inta 8 už, prieš susilaiko priimta. Inta trečias už prieš susilaiko priimta. Imko para 3 už prieš susilaiko priimta. Imko para 4 už prieš susilaiko priimta. Imko para 5 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. E, norite pasitikrinti? Gerai, dėl ketvirto kompromiso prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigėme. Priimta. Imko parašė ši už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Inta septyni už prieš susilaiko atmesta. Imko para septyni už prieš susilaiko priimta. Inta penki nebalsuojame. Inta 6 nebalsuojama, Inta 11 nebalsuojama, Imko para 8 nebalsuojama, Imko para 9 už prieš susilaiko primta, Imko para 10 už prieš susilaiko primta, Imko 11 už prieš susilaiko primta, Inta 9 už prieš susilaiko primta, Inta 10 nebalsuojam, 9 kompromisas už prieš susilaiko primta, 10 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 65 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 už, prieš, susilaiko, priimta. 71 už, prieš, susilaiko, priimta. 72 už, prieš, susilaiko, priimta. 73 už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Atsiprašau, taip, tai yra 9 pakeitimas. 15 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Toliau Imko konstatuojam dalis A už prieš susilaiko priimta, 12 už prieš susilaiko priimta, 13 už prieš susilaiko priimta, 14 už prieš susilaiko priimta, 15 atsimta, 16 už prieš susilaiko priimta, 17 už prieš susilaiko priimta, 16 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 20 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 21 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 22 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 23 už, prieš susilaiko priimta. 24 atsimtas, 25 sofko už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 25 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Aiškiai priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 30 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau nurodomasias dalis pirma. Ne, ne, guė. Nurodomasias dalis pirma. Už prieš susilaiko priimta. Imko ketvirta nuorodų dalis už prieš susilaiko priimta. Antra už prieš susilaiko priimta. Imko pirmą nurodomą dalis už prieš susilaiko priimta. Imko trečią nurodomą dalis už prieš susilaiko priimta. Imko antrą nurodomą dalis už prieš susilaiko priimta. Trys už prieš susilaiko priimti. Keturi už prieš susilaiko priimta. Imko šešta, nurodomoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Penkta už, prieš susilaiko priimta. Imko septinta, nurodoma dalis už, prieš susilaiko priimta. Atsiprašau, atkrenta iš tikrųjų. Imko penktą normą dalis už prieš susilaiko priimta. Ir dabar elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 48 už, 8 prieš. Toliau kitas jau paskutinis balsavimas pranešimas dėl 2018 metų komisijos ataskaitos dėl mm, Turkijos, kad įpyri yra mūsų pranešė, ar norite pasisakyti. Ga, jeigu ne, tai tada iš karto periname prie balsavimo. Compromise 1 in favor. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Gera žinia, Šalzas Tenakas jau turi kortelę. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 56 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet patikrinkime. Baigiame. Aiškiai atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Patikrinkime balsavimą dėl antrosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Toliau 57 atkrenta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 63. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta Patikrinkime antrąją dalį, prašom balsuoti. Baigiame. Priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Šimtas trečias pono Belderio už, prieš susilaiko priimtas Atmestas, at, atmestas. 106 už, prieš susilaiko atmestas. 108 už, prieš. Patikrinkisime 108. Baigiame. labai aiškiai atmestas. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaiko primtas. 157 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 159 už, prieš susilaiko priimtas. 163 už, prieš susilaiko priimtas. 13 kompromisas už, prieš susilaiko. Patikrinkime 13 kompromisas. Baigiame balsavimą. Priimtas. Toliau 180 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 181 ir 182 už, prieš susilaiko atmesti. 183 už, prieš susilaiko atmestas. 184 už, prieš susilaiko atmestas. 185 už, prieš susilaiko, reikia patikrinti. 185 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 186 už, prieš susilaiko atmestas. 187 už, prieš susilaiko atmestas. 188 už, prieš susilaiko atmestas. 14 kompromisas už, prieš susilaiko atmestas. 220 už, prieš susilaiko atmestas. 220. Kas norėjo įtikrinti? Patikrinsime, gerai. Jau per vėlų. Trūksta septynių kolegų. Balsuojame dėl 220. Balsavimas baigtas. 62 prieš, 1 už. Du šimtai dvidešimt pirmas už, prieš susilaiko atmestas. Penkioliktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 18 kompromisas. Štai už, prieš susilaiko priimtas. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Trys šimtai devynioliktas toliau mūsų liberalų. 3 dienų už prieš susilaiko primtas. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas, 13 už, prieš susilaiko. Manau, kad atmestas, bet geriau patikrinkime. Prašom balsuoti. Baigiame atmestas. 14 už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 22 už, prieš susilaiko atmestas. 23 už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas 22 už, prieš susilaiko priimtas. Pakeitimas 29 už, prieš susilaiko priimtas. Ir galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 47 už, 7 prieš. So there's no any other Kitų klausimų nėra. Kitas posėdis įvyks kovo 4 dieną 15 val. Prašau visus išplėsnio biuro narius pasilikti. Iš karto pradėsime posėdį.